Madame le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. La séance est donc ouverte. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradedame šios dienos sesiją. Šiek tiek informacijos. Vakar buvo nuspręsta šios popietės darbo tvarkė įtraukti tarybos ir komisijos pranešimus apie dėrybas, kurios dabar vyksta taryboje dėl ekonominės krizės ir po to pasisakys frakcijų atstovai. Tiek komisijos, tiek tarybos atstovai nedalyvaus diskusijose. Ir pasitarus su įvairiom frakcijom, aš siūlau pagal 114 darbo tvarkos taisyklių pakeisti atitinkamą darbo tvarkės punktą. Europos parlamento pirmininkas padarys pareiškimą dėl šių dėrybų dėl krizės ir po to pasisakys politinių frakcijų atstovai. Ar būtų norinčių pakomentuoti tokį darbo atvarkės pakeitimą? Ne, puiku. Dėl to sutarta. Tai reiškia, kad perėsime prie klausimų, kuriuos atsakoma žodžiu dėl 2011 metų Europos semestro pirmoji patirtis. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Bauls, nes ji yra uh, klausimo autorė. Prašau. Ačiū. Europos semestras labai svarbi inovacija ES ekonominiai valdysenai, nes yra siūloma suderinti ekonominės stebėsenos kalendorius, taip pat atsižvelgti į stabilumo ir augimo pakto tam tikras nuostatas bei ekonominius tikslus nacionalinėse reformų programuose. Pirmoji patirtis rodo, kad buvo parengtos kiekvienai šaliai konkrečios rekomendacijos, birželį jas paskelbė komisija ir buvo parengtos aksantė gairės valstybėm narėm tiek fiskaliniuose, tiek struktūriniuose tiksluose. Ir toms rekomendacijoms Liepos mėnesį pritarė taryba ir jos prieš tai buvo šiek tiek pakeistos. Parlamentas taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį, užtikrinant atskaitomybę ir skaidrumą ES lygių. Būtent todėl Europos parlamentas nori, kad būtų rengiamas diskusijos dėl šių rekomendacijų, taip pat ir bendraja prasme, kad būtų aptarta pirmoji patirtis Europinio semestro. Yra pateikti klausimai komisijai bei tarybai ir jais mes siekime peržiūrėti šį semestrą, kad jį pagerintumėm. Klausimai būtų tokie Kaip komisija vertina pirmąjį semestrą kaip visumą, ar jis atitiko lūkesčius, jei ne, kaip jį galima būtų gerinti kitais metais? Toliau, ar tarybos nuomonė padaryti pakeitimai buvo padaryti pakankamai skaidriai? Kol kas atrodo, kad taryba, kaip ir anksčiau, tiesiog susilpnino tam tikras rekomendacijas, o, jas, o ne jas pagerino. Be abejo, dar galima jas keisti, tačiau nepamirškime, kad reikia atsižvelgti ir parlamento naująjį vaidmenį. Tai yra, parlamentas taip pat turi prisidėti garantuojant skaidrumą. Būtent todėl mes keliame klausimus, kodėl buvo padaryti tam tikri pakeitimai. Komisija planuoja surenkti detalesnius svarstymus šiuo klausimu lapkričio 7 dieną. Ir E, tikimės, kad per to, tą susitikimą bus atsakyta į detalius klausimus. Toliau kitas mūsų klausimas būtų toks, kokia yra sąveika tarp įvairių teisinių priemonių, tarp nacionalinių reformų programų, kurios teisiškai nesaistantos, ir stabilumo ir konvergencijos programų, kurios yra teisiškai saistančios ir privalomos. Taip pat lauksime ir uh, įvertinimo valstybių narių įsipareigojimų. Visa tai yra ypatingai svarbu, uh, siekiant gyvendinti sustiprintą ekonominę valdyseną Europoje, o to mums tikrai reikia, ypatingai šios krizės akivaizdoje. Ačiū poniai Baus. Nu, dabar suteiksiu žodį poniai Berės, jie yra bendra autorė šių klausimų. Prašau. Dėkoju. Pirmininkė, komisarė. Užduodant šiuos klausimus mes norime įsitraukti į labai svarbę diskusiją. Kai buvo pradėta ši iniciatyva dėl Europos semestro, pagrindinė mintis buvo tokia. Ekonominė valdysena turėtų apimti ir tam tikras europinės gairės. Tai buvo labai svarbu žingsnis ekonominėje valdysenoje. Europos parlamentas mano, jog turime kalbėti apie uh, tam tikrą ekonominę valdyseną, tačiau ir parlamentas turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Būtent todėl aš ir noriu paklausti, koks jūsų nuomonė yra Europos semestro legitimumas, kaip jūs įsivaizduojate turi vykti tos demokratinės diskusijos šiuo klausimu. Jeigu yra rengiamos ekonomikos politikos gairės, tai tuomet reikia jas ir demokratiškai aptarti, padiskutuoti, tai yra ypatingai svarbu demokratijai. Taigi, ekonominės ir politinės gairės yra rengiamos aukštų lygių, tačiau negalime ignoruoti ir būtinybės surenkti demokratinės diskusijas ir būtent to Europos parlamentas ir prašo. Mes tą prašymą išsakėme ir tarybai. Semestras buvo minėtas jau ne kartą, tačiau visi pamiršta paminėti, ko prašo Europos parlamentas, taip pat ko prašo nacionaliniai parlamentai. Ar jūs manote, kad tai yra teisinga? Komisija turi renkti metinius e, augimo pranešimus, jis pasirodys jau gruodžio mėnesį, tai yra gerai, tačiau kodėl to jūs nenorite aptarti su mumis? Ar tai reiškia, kad jūs vengiate demokratinių diskusijų? Jūs teikiate tam tikrus pasiūlymus ir juos reikia įvertinti, todėl noriu paklausti, ar jūs vertinsite ir ankstesnės priemonės bei jų rezultatus? Pavyzdžiui, ar bus vertinama, kaip, e, koks vaidmuo šio bendrojo sistemoje Europinėme semestre tenka Europa 2020 iniciatyvai? Kaip jau sakė ponia Baus bei kiti kolegos yra sakę ne kartą, mes norime visiško skaidrumo. Jeigu bus diskutuojama su valstybėmis narėmis, aptariamos konkrečios rekomendacijos ir vėliau jos bus keičiamos, mes reikalausime, kad būtų skaidrumo, nes priešingų atveju šis procesas bus bereikšmis. Kai jūs tvirtinsite metinį augimo pranešimą, kokios bus teikiamos rekomendacijos ir dokumentai. Ar tai bus tik simboliniai, biurokratiniai dokumentai, ar tai bus tikrai kažko verti, prasmingi demokratiniai dokumentai. Ačiū poniai Perės. Dabar žodis tarybos atstovui, ponui Dominik. Dzień dobry, dziękuję bardzo pani E, Labas rytas, ponios ir ponai. Dėkoju pirmininkiai. Labai ačiū ponioms Balus ir ponioj, poniai Beres už klausimą apie pirmąjį Europos semestrą. Pateiksiu mūsų pirmojo Europos semestro vertinimą ir padarysiu keletą išvadų dėl to semestro taikymo ateityje. Manau, kad dabar būtų galima kalbėti tik apie pradinį vertinimą, nes pats semestras, visas jo procesas dar nesibaigė. Šie pirmieji metai, kai taikomas semestras, baigsis tada, kai nacionaliniai parlamentai patvirtins savo biudžetus ir tada galėsime įvertinti, ar šis procesas, kuris prasidėjo 2011 m. sausio mėnesį, davė teigiamų rezultatų ir papildomos naujos vertės nacionalinių parlamentų biudžetams. norėtume išsiaiškinti, ar atsirado daugiau e, valstybių narių ekonomikos sąveikos ir Euro... ar labiau suartėjo ES prioritetai. Kol kas to nežinome ir po kelių mėnesių galėsime tiksliai vertinti Europos semestro efektyvumą. Vis dėlto pradinė patirtis rodo, kad šis procesas yra tinkamas ir jį labai rimtai vertina valstybės narės, jų parlamentai ir visos jame dalyvaujančios ES institucijos. Norėčiau parlamento nariams priminti, kaip vyksta šis procesas. Jis prasideda sausio mėnesį, kai Europos komisija pateikė savo analizę dėl augimo. Remdamasis tą analizę, Remdamasi tą analizę, ECOFIN ministrų taryba vasario mėnesį patvirtina gairias ir valstybės narės iki balandžio turi parengti savo nacionalinės programas ir stabilumo ir augimo um, programas ir e, stabilumo ir konvergencijos programas. Ir vėliau valstybės narės konsultuojasi su komisija, valstybės narės ir komisija pateikė savo nuomonės. Pats karščiausias laikotarpis yra birželis. Tada visos institucijos ir ministrų taryba patvirtina gairias. ir vėliau tas gairias dar patvirtina fin ministrų taryba, šiemet jį tai padarė Liepos 12. Jau dabar yra parengta keletas išvadų ir pasiūlymų, kaip ateityje reikėtų tobulinti šį procesą. Tačiau reikėtų pažymėti, kad vertinimas turėtų būti atliekamas dviem požiūriais. Visų pirma, reikia vertinti praktinius veiklos aspektus. Tai yra procedūras, tvarka, pagal kurią tvirtinami dokumentai. Kitas aspektas - Europos semestro poveikis ES vykstančiam politiniam dialogui, valstybių narių dalyvavimui ir taip pat poveikis viešiesiams finansams. Tai yra svarbiausias Europos semestro elementas. Mes siekiame makroekonominius prioritetus, derinti su viešųjų finansų teikiamomis galimybėmis. Dar vienas aspektas yra techninis po to, kai praėjo keli mėnesiai nuo tada, kai buvo parengtos gairės valstybėms narėms, rekomendacijos valstybėms narėms, galime pasakyti, kad šis procesas yra labai techninio pobūdžio. Jam vykstant prireikia parengti daugybę dokumentų. Per šešis mėnesius yra parengama daugiau nei 600 dokumentų, dauguma jų turi būti išversti į oficialiasias kalbas. Taigi logistikos požiūrių procesas sudėtingas. Taip pat e, darbų grafikas terminai birželio mėnesį yra labai trumpi per labai trumpą laiką reikia parengti nuomonės ir patvirtinti dokumentus. Ir čia daug veiksmų laisvės jau nėra, nes tuo etapu nebegalima daug ko pakeisti. Kila klausimas, kaip būtų galima patobulinti procesą. Ir remiantis mūsų patirtimi, būtų galima pateikti štai kokį pasiūlymą ir tikiuosi, kad ateitie tai ir bus daroma. Procesą reikėtų pradėti šiek tiek anksčiau ir mes norėtume paprašyti komisijos pradinę ataskaitą pateikti gruodžio mėnesį. Taip dialogą galėtume pradėti keliomis savaitėmis anksčiau. Ir balandžio mėnesį jau būtume daug labiau pasistumėję pirmin jau galėtume geriau sureaguoti į valstybių narių prioritetus. Ir renkti dokumentus susijusius su stabilumo ir augimo paktu ir taip pat renkti reformų programas. Tai turėtų sumažinti tą įtampą ir spaudimą, kuris pasireiškia gegužės pabaigoje birželio mėnesį. Taip visos institucijos galėtų efektyviai dirbti ir laiku patvirtinti dokumentus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip valstybės narės siekia viską tinkamai atlikti šiemet. Buvo parengta daugiau nei 600 dokumentų, Buvo nustatyti labai trumpi terminai nuomonėms pareikšti. Valstybės narės sutiko nukrypti nuo įprastos darbo tvarkos ir aptarti dokumentus net ir neturėdami jų savo kalbomis. Tai rodo, kaip valstybės narės buvo pasiryžusios dalyvauti šiame procese, jos buvo pasirengusios dirbti tik su dokumentais anglų ar prancūzų kalba, kad galėtų vykti tinkamas dialogas ir būtų galima laiku patvirtinti rekomendacijas. Dabar pereisiu prie antro aspekto, kuris yra daug svarbesnis. Tai yra Europos semestro poveikis ES vykstančiam ekonominiam dialogui. Reikėtų prisiminti, kad Europos semestras yra tik viena iš daugybės priemonių, kurios buvo patvirtintos ES kaip naujos priemonės valstybių narių ekonominiam bendradarbiavimui stiprinti ir ES prioritetams įgyveninti. Neseniai buvo patvirtintas šešių dokumentų paketas. Taip pat yra įprasta tvarka taikoma stabilumo ir augimo paktas. Visi šie dalykai užtikrina didesnį skaidrumą ir stiprina dialogą tarp valstybių narių. Dabar yra daug daugiau skaidrumo kalbant apie realią valstybių narių ūkio padėtį. Taip pat valstybės narės yra labiau skatinamos nukreipti diskusijas tinkamą kryptimi. Kad visiems būtų aiškiau, ko siekia mm, ES. Keletas praktinių pastebėjimų apie šešių dokumentų paketą. Visų pirma, yra numatytas e, aktyvesnis nacionalinių parlamentų dalyvavimas ES ekonomikos prioritus perkeliant į nacionalinės ekonomikos programas. Nacionaliniai parlamentai pačioje diskusijų pradžioje yra informuojami apie prioritetus. <coughs> kurie bus įtvirtinti valstybių narių nacionalinėse reformų programuose. Informuojame apie tai, kaip tos programos atsispindės biudžetuose. Ši informacija yra teikiama ir, valst... ir Europos komisijai. Valstybės narės, žinoma, susipažįsta su Europos vadovų tarybos rekomendacijomis, mm, komisijos rekomendacijomis ir nacionaliniai parlamentai gali taip pat prisidėti prie diskusijų apie nacionalinį biudžetą. Taip pat jie gali kontroliuoti, kaip ES prioritetai perkeliami į nacionalinės programas. Labai svarbu tai, kad Europos semestras nustato aiškę mūsų veiklos kryptį. Visoms valstybėms narėms nustatoma viena veiklos kryptis. Taigi jeigu mūsų prioritetas yra išlaikyti augimą arba suaktyvinti augimą kai kuriuose valstybėse narėse arba geriau įgyvendinti strategiją Europa 2020-aisiais, yra nustatoma viena kryptis, tačiau yra paliekamas ir lankstumas valstybėms narėms. Nėra vieno modelio, kurį turėtų taikyti visi. Su valstybėmis narėmis vyksta atskiros diskusijos, yra aptariama jų ūkio, kiekvienos valstybės narės ūkio padėtis. Ir mes, kalbėdami apie bendrą kryptį, valstybėms narėms siunčiame labai aišku signalą, tačiau paliekame joms laisvę rinktis priemonės tuo pačiu metu yra užtikrinamas geresnis koordinavimas ir tikslingesnis ES išteklių panaudojimas. Nes nacionalinės reformų programos yra bendro proceso dalis, jose yra nurodoma, kokių tikslų sieks konkrečios valstybės narės ir kurie tikslai bus remiami iš ES lėšų. Tai taip pat siejasi ir su kitomis viešųjų finansų valdymo programomis. Taigi šio proceso pabaigoje yra pasiunčiamas labai aiškus signalas. Tokie yra ES prioritetai, ES yra pasiruošusi juos finansuoti ir norime, kad atskiros valstybės narės skirtų savo biudžeto lėšas šiems prioritetams įgyvendinti. Uh, Šis signalas dabar yra labai aiškus ir manau, kad šio požiūriu bent jau kol kas Europos ministrų tarybos nuomonė, Europos semestras yra tikrai naudingas. Kaip jis galiausiai atsispindės nacionaliniuose biudžetuose, mes kol kas nežinome, nes čia sprendimą turės priimti nacionaliniai parlamentai. Tačiau mes turime priemonių, turime galimybių ir turime jomis pasinaudoti. Žinoma, gali būti taip, kad galiausiai e, proceso pabaigoje kils klausimų, ką galėjome padaryti geriau, tačiau reikėtų prisiminti, kad Europos semestras prasidėjo labai nepalankiu laiku, nes ES yra gilioje krizėje valstybės skolų požiūrių, taip pat yra kilusi didelė krizė bankininkystės sektorija ir situacija ES labai greitai kinta. Ir tai, kas buvo mūsų pagrindiniai prioritetai balandį ar gegužę, tie tikslai, kurie atrodė pakankamai realūs praėjusi pavasarį, dabar galbūt jų įgyvendinti nebeįmanoma arba jie yra nepakankami. Taigi gali pasigirsti kritikos, kad kai kurie tikslai nebuvo pasiekti, tačiau krizė turi savo dinamiką ir tikrai labai sunku numatyti visus veiksmus ir darbus reikėtų suprasti, kad Europos semestras ir šešių dokumentų paketas yra priemonės, kurios turėtų padėti mums stabilizuoti ES ūkio būklę. Tačiau tai nėra tos priemonės, kurios mums gali padėti įveikti pačią krizę. Netokia ne, ne yra jų paskirtis. Taigi negalime tikėtis, kad vien Europos semestro egzistavimas nulems geresnį ekonomikos būklę Europos Sąjungoje. Tačiau Europos semestras pagerino makroekonominį dialogą Europos Sąjungoje ir tai ir buvo pagrindinis jo tikslas. Taigi, e, ministrų tarybos pirminis vertinimas yra teigiamas, dabar bandome padaryti išvadas, kaip reikėtų tobulinti Europos semestrą, kaip dar geriau įtraukti į šį procesą valstybės narės ir pagerinti dialogą, aptariant rekomendacijas. Kalbant apie Europos parlamento vaidmenį šiame procese, šis procesas yra skaidrus, visi dokumentai yra skelbiami interneto svetainėse, jie yra viešai prieinami. Taigi visi gali su jais susipažinti ir dalyvauti procese. Remdamasis nustatytą darbo tvarką, Europos parlamentas taip pat gali kviestis e, Europos institucijų atstovus ir ministrų tarybos atstovus aptarti ūkio padėties. Ačiū dabar žodis ponui Dalį, komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę pasidalinti su Jumis E, pirmo Europos semestro vertinimo, o taip pat norėtume nušvesti mūsų planus ateinantiems metams. E, pirmasis Europos semestras buvo svarbus žingsnis link stipresnės ekonominės valdysinas. Tai yra pastangų dalis atkurti pasitikėjimą, o konkrečiai susitelkti į pagrindo kūrimą, kuris užtikrintų užimtumą, ekonomikos augimą ir taip pat labai svarbu visą tai tinkamai gyvendinti. Turime konkrečių lūkesčių Ehm, ką turėtų duoti Europos semestras. Pirmiausia, norime užtikrinti, kad politinė analizė ir gairės būtų labiau integruotos į fiskalinę ir makronomikos politiką, o taip pat tai turėtų būti labiau integruota ir į politiką formuoja valstybės narėse. Antra, norime užtikrinti, kad politinės orientacijos suteiktos valstybėms narėms turėtų um, poveikį įgyvendinimui, eks Ir taip pat tikimės, kad būtų suformuoluotos konkretės valstybėms narėms skirtos rekomendacijos. Kita vertus, komisija turi pasirūpinti, kad e, formuluojant politiką būtų atsižvelgiama į europinį lygmenį nuo pat pradžių, pavyzdžiui, formuojant politiką ir nacionaliniu lygiu. Taigi, Atsižvelgiant visus šis lūkesčius, galima teikti, kad Europos pirmąjį semestrą vainikavo sėkmė ir sėkmę laidavo trys veiksniai, įvertinant ex-ant politinių airių, gairių e, sėkmingumą ir valstybių narių veiksmus, kol kas dar labai ankstyva viską galtinai vertinti, e, tik pusę kelio įveikta. Ir e, viską įvertinti bus manoma tik tais tuomet, kai bus patvirtinti valstybių narių biudžetai, bus patvirtinas nacionalinės reformo programos, ma, programos ir tuomet pasirūpinsime kad, ir tikimės, kad parlamentas e, atliekant vertinimą neš savo indėlį. Na, o taip pat e, turėsime sekti įgyvenimą ir pasižiūrėti, kokias konkrečias priemonės buvo taikytos. Ir dauguma suinteresuotų asmenų pripažįsta, kad politikos gairės yra labiau integruotas į vairias politikos rytis ir jos labiau sutilptas į šalis ir prioritetus. Taip pat yra labai aišku, kad visą tai turėtų būti suformuoluota konkrečiau, kad galima būtų geriau įgyvendinti. Taigi žen, nacionalinės reformų programos ir stabilumo ir konvergencijos programos rodo, kaip valstybės narės mano, kaip valstybės narės žiūri į politinių gairių gyventinimą. Ir, ir visą Ir tai susiveda, pavyzdžiui, ir augimo ir stabilumo paktą ir į konkrečias sportinės priemonės. Taigi, nustatyti konkretus prioritetai valstybėms narėms ir tokiu būdu atsižvė, užtikrinama, kad nacionalinėse programuose nuo pat pradžių atsižvelgiama į europinę ne, dimenciją. Taigi, Europos semestras vertinamas kaip sėkmingas, tačiau yra galimybė jį gerinti. 2011 metais bus labai labiau susitelkima į ekonomikos augimą. Kaip e, spalio 12 dieną čia sakė pirmininkas Barosas, labai svarbu toliau vykdyti vidaus rinkos pagrindinės reformas, o taip pat patvirtinti e, nauja, naujoviškus finansavimo instrumentus, kaip pavyzdžiui Europos obligacijos ir tai leis padės, leis padės, tai padės įveikti krizę. Komisija taip pat nusprendė ir perkelti um, atitinkamą metinę apžvalgą iki šių metų pabaigos. Ir uh, reformos bus tvarios, jeigu jos turės tinkamą teisinį pagrindą, bus integruotos į demokratinės sistemas ir jeigu jas parems Europos piliečiai ir jos pasitarnaus bendrai geroviai. Ir tai reiškia, kad tiek Europos, tiek ir nacionaliniai parlamentai turi suvaidinti svarbu vaidmenį Europos semestro kontekste. Sąsajos tarp Europos ir nacionalinių matmenų yra labai svarbės, sprendžiant pagrindinius iššūkius. Ir svarbu kad visi jaustųsi atsakingi už tai, o to pasieksime tik tai tuomet, jeigu e, parlamentai prisims tinkamą vaidmenį. Na ir parlamentinė asamblėja, kurią jūs surengėte pavasarį, rodo, kad tai iš tikrųjų geras būdas labiau traukti parlamentus ir užtikrinti teisėtumą. Taigi pabrėžime, kad tiek nacionaliniai parlamentai, tiek ir kiti suinteresuoti atmenys būtų pilnai įrengti šį semestrą ir parengiant nacionalinės reformų programas ir stabilumo ir konvergencijos programas. Dėkuoju. Bus pasisakoma frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponas Gozės. Dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju tarybos atstovui, taip pat ir komisarui. Jūs minėjote, kad semestrą vainikavo sėkmė, galiu tuo tik, tik pasidžiaugti. Ypač dramatiškas krizės akivaizda Europoje, tai svarbu, kad turime priemonę, kuri leis mums žengti į priekį. Dabar kreipiuosi konkrečiai į tarybos atstovais, pasisakėte 16 minučių ir kalbėjote taip techniškai, kad viskas sudėtinga suprasti. Ir sakėte, kad jeigu parlamentas nori informuotis, tai gali susipažinti su dokumentais tinklapyje, kur patikti dokumentai plačiai visuomenė. Mes skaitome laikraščius ir mane šokiruoja tai, kad kai uh, buvo paklaustas, ta, koks vaidmuo tenka Europos parlamentui Europos semestro kontekste, tai mums buvo atsakyta, skaitykite tinklapį. Piliečių mūsų klausia, ką čia nuveikia Europa. Ir kol kas, tai galime atsakyti, e, turime Europos semestrą, tačiau ir daugiau nieko. Ir tas metodas, kuris jau intensyviai taikomas keletą mėnesių, neduoda nieko tam, kad galėtume veikti krizę. Dėkoju, ponė Padimata. Dėkoju, ponė pirmininkė dauguma parlamente palaikė Europos semestrą, nes tai yra e, labai visapusiška užduotis, kurios tikslas yra paremti nacionalinius biudžetus, daryti pakeitimus. Na, konkre dabar konkrečiai kalbant apie Europos ekonomikos augimą, šis semestras yra aišku svarbus. Bet, aišku, jeigu norime struktūrinių pakeitimų nacionalinių lygių, mums reikalingos išvados iš pirmojo įgyvendinimo etapo. Na ir jeigu pažiūrėsime į pirmąją Europos semestro gyvenimo etapą, tai e, yra. yra Tai reikia atsižvelgti į pakeitimus susijusiu ir su strategija 2020. kolega jau minėjo, jog Europoje krizės akivaizdu didžiausia problema yra tai, kad prie, vilkinamas prieimamų sprendimų prieimimas. Taigi, e, kai kalbame apie Europos semestrą, mums reikia tokių bazinių siūlymų, tam, kaip užtikrinti tvarų augimą ir stabilumą. Ir Europos parlamentas turi būti trauktas visais lygmenimis, o dabar ponia Gulart. Voudrais... Euh, Ačiū pirmininkė. Noriu patvirtinti, pritarti pono Gozės žodžiams. Praktiškai norėčiau pasakyti tarybos atstovui, kokioje planetoje jūs gyvenate. Komisijos narys parodė, kad geriau suvokia demokratijos svarbą priimant ekonominius sprendimus, tačiau norėčiau paklausti, ar jūs kalbate su žmonėmis eurozonoje, ar jūs pagalvojate, kaip mus vertina likęs pasaulis. Europos semestras yra naudinga iniciatyva, jis veikia, tačiau jo nepakanka. Aš manau, kad jūs įžeidžiate šį parlamentą sakydamas, kad nueikite į interneto svetainę ir taip galėsite dalyvauti priimant sprendimus. Mes nenorime, kad jūs mums numestumėte informacijos e, mažų gabalėlių. Reikia, kad e, darbai vyktų geriau nei anksčiau, reikia diskusijų, peržengiančių nacionalinės sienas, reikia, kad dalyvautų nacionaliniai parlamentai ir inform... vien informacijos nepakanka, reikia, kad vyktų tarp valstybiniai viešieji debatai ir manau, kad Europos parlamentas tam būtų tinkamas forumas. Ačiū, ponė Guliar, dabar ponas Trečiak. Labas rytas, ponios ir ponai. Kaip ir kiti kolegos, labai atidžiai klausiausi to, ką sakė Europos ministrų tarybos atstovas. Bet mane tenkina jo žodžiai. Ministrų taryba gyvena realiame ekonominėme mm, pasaulyje žino, kokia yra situacija ir mane džiugina tai, kad jis e, pasakė, kad egzistuoja ir nacionaliniai parlamentai ir su jais diskutuoti nėra lengva. Manau, kad ministrų tarybos atstovas mums pasakė labai aiškę tiesą, kad nacionalinių kad valstybių narių ekonomika vystosi ne vienodai ir tų skirtumų per vieną naktį neįveiksime. Taigi procesas labai sudėtingas. Taryba sako, kad Yra parengta daugiau kaip 600 dokumentų, ne visi jie yra išversti į visas kalbas. Ir nacionaliniams parlamentams tenka su tuo dirbti ir tai užtrunka daug laiko. Taigi, neįmanoma labai greitai sureaguoti į tos sparčius ekonomikos pokyčius, kurie dabar vyksta. Ačiū, pirmininkė. Klausiausi to, ką sakė komisaras bei tarybos atstovas ir iš to, ką girdėjau, atrodo, kad Europos semestras yra didžiulė sėkmė, tačiau man kyla tam tikro bejonių. Pažvelkite į rekomendacijas valstybėm narėm. E, Visose rekomendacijose yra vienas bendras bruožas, tai yra žiūrima tik į viešasias valstybės išlaidas ir siūloma taupyti kiek galima daugiau. Tai yra pagrindinė mintis. Komisaras Daly sakė, kad kitą kartą galėsime šiek tiek plačiau į viską pažvelgti, į užimtumą pavyzdžiui, aišku, tai yra gerai, tačiau tai nėra semestro pagrindinis tikslas. Semestras turėtų taip pat siekti ir Europa 2020 strategijos penkių rodiklių užimtumo, mokslinių tyrimų švietimo srityje, turi kovoti su skurdu bei taikyti aplinkosauginės priemonės. Tai turi būti svarbiausi tikslai ir tai turi būti įtraukta į rekomendacijas. Mes atlikome studiją, siekdami pažiūrėti ir atsižvelgta į rodiklius. Ir paaiškėjo, kad komisija parengė įvairiausias rekomendacijas, tačiau jos neatitinka pagrindinių rodiklių, pavyzdžiui, taupyti energiją. Tai labai svarbu. Junktinė karalystė ir Olandija yra nusistačiusios šiuos tikslus, tačiau komisija apie tokius aspektus net nekalba. Toliau, e, biudžetai moksliniams tyrimams. Vėlgi, Niderlandai sakė, kad nuo 3 procentų pereis prie 2,5 procentų. Komisijagi į tai iš esmės nesureagavo. Jei komisijos pozicija ir toliau išliks tokia pati, tai bus akivaizdu, kad Europa 2020 darbo tvarkė jiems visiškai nesvarbi, kad žiūrima tik į ekonominius rodiklius. Taigi kalbėkime atvirai. Reikia atsižvelgti į Europą 2020 rodiklius, turi vykti demokratinis procesas, įtraukiant Europos parlamentą, nacionalinius parlamentus ir pilietinę visuomenę. Negalima ignoruoti tų rodiklių, kurie yra numatyti Europą 2020. Ačiū ponas Huntis, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Na, komisijos ir tarybos atstovai atsakė į mano kolegų klausimus, tačiau tie atsakymai iš esmės dar aiškiau parodė, su kokiom problemom susidurėm. Europos semestras yra itin politinis klausimas. Galima sakyti, kad tai yra antidemokratinis procesas. Ir valstybės narės patiria didžiulį politinį spaudimą iš komisijos pusės ir bando kažkaip siekti tų nustatytų tikslų. Kokiosgi galimybės numatytos valstybėm narėm, nepriklausomai nuo to, kas yra valdžioje? Tos galimybės yra labai ribotos ir jom labai sunku įgyvendinti nepriklausomą, skirtingą politiką. Jos yra verčiamos įgyvendinti neoliberales ES politikas. Pavyzdžiui, jei Graikijoje bedarbis gauna bedarbio pašalpą arba Airijoje, Portugalijoje darbuotojas gauna 300 eurų, tai iš esmės Baroso priims pagrindinį sprendimą dėl to, ar jam ir toliau duoti 300 eurų, ar tą skaičių pakeisti. Arba sprendimą gali priimti Oli Rehn. Taigi iš esmės galima sakyti, kad tai yra didžiulė grėsmė demokratijai. Vienaip ar kitaip, mano nuomonė, tai pažeidžia Tai pažeidžia pagrindinius Europos sutarčių principus, taip pat nacionalinių parlamentų principus. Taigi tarybos atstovas, komisijos atstovas jau pasisakė, kolegos girdėjome jų mintis, taip pat girdėjome, ką šio klausimu turėjo pasakyti ir Graikijos ministras pirmininkas, kaip yra bandoma kovoti su skolomis. Tačiau kol kas panašu, jog Europos semestras tikrai nepadės mum išbristi iš susiklošusios padėties. Matome, kaip į viską reaguoja mūsų darbuotojai. Jie tikrai nelabai ką gali padaryti. Panašu, kad pono Pakso nėra, taigi dabar suteiksiu žodį poni Vertman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Europos semestras yra, Europ, yra politinė priemonė tam, kad strategija 2020 būtų veiksmingiau gyvendinama. Ir dabar valstybės narės turi pateikti savo ekonomikos politikos planus. Tai yra reikalinga procedūra tam, kad būtų suvaldyta sudėtinga ekonominės padėtis valstybės narėse. Tačiau pritariu techniniai kritikai, kurie išsakė kolegos. Jeigu norime išnaudoti vidaus rinkos potencialą, tai tai, tai Tai tam reikia gyvendinti tuos nurodymus, kurie numatyti atitinkamos ataskaitose. Ir pavyzdžiui, mes visi privalome investuoti infrastruktūros projektus, o tai padidinti ir konkurencingumą, atsižvelgdami į ypatingus smulkos trupinio verslo poreigius bei bandydami užtikrinti žalių darbo vietų ir tvaraus augimo galimybę ES. Dėkuoju, poniai Vertman. Ponas Balts, pusantros mintis. Dėkoju. Vyriausybės, vyriausybių ir valstybių vadovų norėjau užbėgti mūsų kritiškiams klausimams ir vadovų taryboje sept, sekmadienį buvo pabrėžta, jog semestras puikiai pasitvirtino. Na, o jeigu įvertinsime tebesitėsintį sinestrą, tai tenka kol kas nusivilti. Na ir turime tos patie, surinkame tą pačią patirtį, kaip kad ir augimo ir stabilumo pakto atžvilgių. Tarybos kontrolė nepasitvirtina, ji niekuomet nepasitvirtina ir ji niekuomet nebus gera. Ir todėl būtent dabar nebeužtenka uh, tiesiog gražių žodžių, reikia perėti prie veiksmų ir įgyvendinti įsipareigojimus. Ir visi priname prie tos pačios išvados. Negalime apsiriboti vien tik tai saugimo ir stabilumo paktų, reikia ir toliau stiprinti bendrijos metodą, o parlamentai turi siekti, kad vyktų atviros ir sąžininkos diskusijos, pavyzdžiui, kaip kad dėl uh, E, metinės augimo apžvalgos e, ataskaitos ir taip toliau. Ir todėl aš raginu pasinaudoti gernimo potencialu ir mes turime ne vien tik kurtinojus priemonės, turime pasirūpinti ir tuo, kad jos būtų veiksmingai panaudotos. Dėkoju, ponas Gvaltieri, pusantros minutės. Na, gal dar pernelyg ankstyva daryti išvadas, tačiau vis dėlto tenka pripažinti, kad e, koordinavimas buvo prastas, nepakako demokratinio pagrindo ir be šio demokratinio teisinio pagrindo Europos semestras bus biurokratinis tvarinys, jis neužtikrins tikro koordinavimą. Na, o parlamentas e, turėtų turėti galimybę nešti savo indėlį ir aš manau, kad čia apskritai reikėtų esminės e, sutarčių reformos. Ir, e, ir šiaip viskas priklauso nuo politinės valios pasinaudoti turimomis priemonėmis. Be to išvelgiu ir turinio problemų. Tarybos rekomendacijos rodo, jog egzistuoja aiški ekonomikos politikos linija, pavyzdžiui, išlyginant deficitus ir taip toliau. Tačiau to nepakanka, jeigu norime įveikti krizę. Be plataus masto investicijų plano kyla pavojus, kad atsidursime užbartame rate. Taigi reikalingos tikros politinės diskusijos Ir svarbu, kad juose dalyvautų tiek parlamentas ir tiek ir taryba, pone, pone Hanglund. Tai Dėkoju, ponas Hanglund. Kalbant e, su rinkėjais, su um, piliečiais, uh, nuolat tenka išgirsti klausimą, kodėl Europą tiek kalbama apie struktūras, jų pokyčių taip toliau, tačiau krizė neigi veikiama. Taigi mes pernelyg daug galvojame apie struktūras, kalbame apie jas, o pernelyg mažai dėmesio skirime problemų skirimui. Sakėme, kad krizę reikia veikti tomis priemonės, kurias turime. Prieš kurį laiką buvo patvirtintas šešių dokumentų paketas. Na ir tam tikrą prasme Europos semestras yra šio paketo sudėtinė dalis. Ir dabar mm, svarstume, ką dabar daryti, vietoj to, kad iš tikrųjų pagalvoti, kaip pakeisti šią priemonę, jog jie atitiktų ekonomikos poreikius. Reikalingos atviros diskusijos. Komisija formuluoja rekomendacijas, parlamentas taip pat turėtų nešti savo indėlį. Tačiau. Mm, nepakanka vien diskusijų, reikalingi ir rezultatai. Buvo pasakyta daug protingų dalykų apie tai, ką reikia padaryti tam, kad būtų užtikrintas ekonomikos saugimas. Vien taupimo nepakaks tam, kad įveiktume krizę. Aišku, taupyti reikia, bet pamastykime ir apie tai, kad turime daug naujų priemonių, kurių dėka galime įveikti uh, E, krizę. Dėkuoju ponui Hagland ir dabar ponė Ford minutė. Ponios ir ponai, tos sistemos, kuriam, kuriam aš atstovauju, nebūtinai, nebūtinai rūpinasi tuo, kas vyksta Europos semestre, tačiau tikrai žmonėms rūpi, kas vyksta eurozonoje. Matome, kad Graikija nebegali gražinti savo skolų ir krizė aštrėja. Jungtinėje karalystėje daug piliečių e, jau nebenori gelbėti savo bankų gal, ir galvoja, kad e, atėjo laikas restruktūrizuoti bankus visame žemynė. Tai nelengva, tai skausminga, tačiau šią problemą reikia išspręsti ir tai reikia daryti dabar. Mano kalbėdama apie Europos semestrą, noriu pasakyti, jog labai tikiuosi, kad valstybės narės Mm, įgyvendins tuos lūkesčius, kurių kelia biudžeto struktūros direktyva. Piliečiai turi žinoti, kur leidžiami pinigai, kaip jie yra išleidžiami ir kaip mūsų vyriausybės rengia prognozes. Taigi manau, kad vienas iš pirmųjų veiksmų kitų metų semestre turėtų būti užtikrinti, kad valstybės narės vykdytavus įsipareigojimus. Ačiū dabar žodis ponui Mölzer. Pone pirmininkė, kad dabar viskas dabar pakilėta į europinį lygmenį, tai dabar išjungtos drausminančios rinkos jėgos ir todėl Europa turi sumokėti baudą. Vietoj to tam, kad sutiktume galimybę atsigauti Graikijai, vis dėlto viskas buvo vilkinama ir skolos tik dar labiau išaugo. Todėl reikalinga e, finansinė e, neskandrumas, tačiau e, stebėsina išbriūti Briuselio, tiesąkant, nieko nedos, tai bus tiesiog tai kažkokia biurokratija ir tušči pažadai. Taigi Nepirmeskime, kaip turi atrodyti ekonomikos augimas, tai skaučiai, kokiu tai turi pasiekmių skaučiai mato Graikija. Tiesiog ekonominės sąlygos valstybėse narėse yra skirtingos ir todėl manau, kad Europos semestras yra nuo pat pradžių pasmirkta struktūra vietoj daugiau centralizavimo. Turime leisti valstybėms narėms formuluoti savo pačių ekonomikos politiką. Ir atsižvelgti į kiekvienos valstybės e, aplinkybės. Pone Tysin. Voorzitter, voorzitters, kolegas. Pone Tysin, pusantros minutės. Pirmininkė, kolegos, visi planai, e, veiksmai, jų sėkmė priklauso nuo to, kaip jie yra įgyvendinami. Manau, kad jeigu laik, tinkamai laikysimės ciklo ir tinkamai gyvensinime šešių dokumentų paketą, tai pasieksime gerų rezultatų. Manau, kad nacionaliniu lygiu jaučiasi tam tikras nuovargis, nenoras. Akivaizdu, kad reikia daugiau dinamikos ir neatsilikti nuo įvykių. O valstybėse narėse iš valstybių narių ateina vis daugiau pasipriešinimo ir nacionaliniai parlamentai nenori keisti savo pozicijų. Be to trūksta demokratijos. Pirmininkė, aš manau, kad tikrai atėjo laikas surenkti trečią diskusiją apie subsidiarumą. Reikia kalbėti apie struktūrą, apie politiką E, bet, bet kuriuo atveju negalime sėdėti vietoje, reikia eiti pirmin ir visos valstybės narės turi imtis darbo. Nemanau, kad valstybės, juk kai kurios valstybės narės negalvoja, kad jau dabar turi laikytis biudžeto disciplinos. Reikia, kad jos tai darytų, reikia, kad prie to prisidėtų ir nacionaliniai parlamentai. Jie turi vadovautis rekomendacijomis, jas rimtai vertinti. Turiu galvoje Europos semestrą ir augimą. Be to reikia suteikti stipresnį vaidmenį ir Europos parlamentui, nes be demokratijos nebus galima įgyvendinti jokių rimtų priemonių. Dėkuoju, ponė Tysen, dabar ponas Kutaš, pusantros minutės. Pone pirmininkė. Koordinuojant valstybių narių ekonominę politiką ir gyveninant Europos semestrą galima įtvirtinti gerą ekonominę valdyseną. Fiskalinė politika turėtų būti mūsų visų veiks, bendrų veiksmų vieta. Per nacionalinės reformų programas, taip pat stabilumo ir konvergencijos programas turime skatinti augimą ir užtikrinti visų piliečių informuotumą, švietimą ir darbo vietų kūrimą. Valstybių, valstybės narės turi užsibriežti pakankamai didelius tikslus, kad galėtų gyveninti strategiją Europą 20 metais. Europos semestras po pasibaigusio Europos semestro procesui komisija išanalizuos valstybių narių padėtį komisija turės pasiūlyti, kokiu kitų veiksmų reikia imtis. Kaip ir kiti kolegos, manau, kad Europos semestro nebus įmanoma patobulinti, jeigu prie to neprisidės Europos parlamentas. Remiantis e, sutartimi dėl ES veikimo. Ačiū. Dėkoju ponui Kutaš. Dabar pona Šmit, vieną minutę. Man į grundinę ją mykį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš esmės aš labai teigiamai vertinu Europos semestrą, kurio tikslas yra padidinti ekonomikos koordinavimą ir biudžeto discipliną. Tačiau sekmadienio vadovo taryba Boje vis dėlto buvo siūloma, kad būtų ir toliau stiprinama euro grupė. ES susideda iš 27 valstybių narių, todėl visos valstybės narės turi turėti vienodas galimybės dalyvauti. Jeigu dabar ES yra dabar padalyjama, tai yra neteisingas ir pavingas kelias. Pas mus taip pat vyksta diskusijas dėl sąjungos suskaldimo į eurozono šalis ir ne eurozono šalis. Aš suprantu, kad eurozono šalis yra pasiryšusius kažką daryti, tačiau sudėtingais laikais sąjunga turi būti vieninga ir neturėtų susiskaldyti, be kita ko ir Europos semestro atžvilgių. Pone pirmininkė, visose 27 valstybėse narėse makroekonomikos yra tampriai tarpusavį susijusius. Dėkuoju, ponas Brons. Dėkuoju. Krizė visuomet sukelia žalos eiliniam žmonėm, tačiau ES turi galimybių praplėsti savo institucijų galės, kompetencijas per įvairiausius projektus, pavyzdžiui, fiskalinė ir politinė sąjunga. Vien harmonizavimas harmonizavimo vardan tikrai neduos gerų rezultatų. Taigi mes turime siekti ne tik simetrijos, turime atsižvelgti į skirtingų ekonomikų poreikius. Didžiuliai biudžeto deficitai tikrai yra problema, jų reikia vengti. Taip pat gal, gali reikėti ir kiekybinio supaprastinimo e, ekonomikos ir biudžeto srityje, tačiau kai kurie teigia, kad mūsų dabar siūlomos priemonės yra iš išorės primetamos priemonės, kurios tikrai nebus naudingos valstybėms narėms. Turime žvelgti į priekį, kiek laiko reikės, kad komisija priminėtų atskirus visų valstybių narių biudžetus, o ne tik konsultuotų. Dėkoju, žodis ponui Fejo, pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė. Europos institucijos nusprendė sudaryti šį europinį semestrą ir gerai padarė, nes labai svarbu, kad būtų užtikrinamas koordinavimas, taip pat, kad būtų koordinuojama ekonomikos politika. Taigi mintis puiki, tačiau jis susiduria su praktiniais sunkumais, bandant ją įgyvendinti, nes e, europinis semestras reikalauja realaus tikro koordinavimo tarp įvairių europinių institucijų. Tikrai neužtenka vien tik internetu informuoti Europos parlamentą. Mūsų piliečiai išrinko uh, Europos parlamento narius ne per internetą ir ne tik šiaip savo, o tam, kad būtų atstovaujama, realiai atstovaujama jų interesams. Antroji pastaba. Europos semestras turi vystytis greitai ir turi numatyti sparčias geras priemonės. Pasižiūrėkite į pastarųjų savaičių naujienas. Jos tikrai kelia didžiulį susirūpinimą ir akivaizdžiai rodo, kad reikia pasiekti daugiau, reikia veikti aktyviau. Buvo minėtos tam tikros studijos, tačiau mano nuomonė daugiau studijų mums nebereikia. Mums reikia priimti konkrečius sprendimus dėl veiksmingo valdymo. Ir parlamentas turi būti įtrauktas į diskusijas, reikia atsižvelgti į nacionalinius interesus ir piliečių interesus. Ačiū, ponas Liudvikson, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti jau išsakytą mintį. Tai yra, norėčiau atkreipti dėmesį į parlamento įtaką Europos semestrui. Šį įtaką turėtų būti sustiprinta tiek nacionaliniu, tiek ir europiniu lygiu. Jeigu proceso pasakoje vyks kažkokie uh, neskaidrus mainai tarp nacionalinių vyriausybių, tai tai neduos daug naudos. E, jeigu norime tikro teisėtumo, reikalingas gos ir atviros diskusijos. Atkreipsiu dėmesį ir į socialinę e, perspektyvą, socialinį aspektą. Į jį buvo atkripta pernilik mažai dėmesio. Skurdas, socialiniai skirtumai, nedarbas, atskirtis, susilpnintos socialinės apsaugos sistemos. Tai yra visi tie dalykai, kurie buvo nusimti kažkur į kampą, nors Europos ekonomikos požiūrį tai yra labai svarbus dalykai. Juk e, turime pripažinti, kad krizė yra ne vien tik ekonominio, bet ir socialinio požiūrio, pobūdžio. Ir, ir tiesą sakant, nei socialiniai partneriai, nei socialinės organizacijos negavo tinkamo vaidmens. Uh, Ir jeigu neužtikrinsime socialinių aspektų užtikrinimo, nebus ir e, augimo. Pana Stoloje. Ačiū, pirmininkė. Kaip galime užkirsti kelią prastam ekonomikos valdymui ir deficito augimui? Atsakymas yra paprastas. Turime pasinaudoti bendrą vidaus rinką ir ji yra tas aspektas, kuris sukūrė tam tikrą, anksčiau sukūrė tam tikrą iliuziją dėl palūkanų, skolinimosi palūkanų normų, uh, E, tačiau dabar turime tokias palūkanų normas, kokias turime. Kitagi priemonė būtų nauji teisės aktai dėl ekonominės valdysenos ES. Pagal naujus teisės aktus atsiranda Europos semestras ir jis yra ta nauja priemonė skirta ekonominės padėties atskirose valstybėse narėse įvertinimui. Būtent todėl mes turime prisimti tam tikrą atsakomybę ir užtikrinti, kad Europos semestras būtų veiksminga priemonė. Taip pat turime reikalauti, kad ir taryba prisijimtų jai tenkančią atsakomybę, tai yra viešai pateiktų argumentus ir priežastis, kodėl jie atmeta tam tikras rekomendacijas, kurias teikia komisija. Ačiū, ponia Galpelš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes pirmas įkį galime bendrinti patirtis rinktą dėl Europos semestro ir matome, kad kai kas dar nepadaryta yra trūkumų ir dabar kiekviena valstybė narė yra raginama vykdyti savo įsipareigojimus. Tačiau kila klausimas, kur yra problema, kokia problemos esmė. Ir aš nemanau, kad problema tai yra gyvendinimas. E, daug skaičiau apie tai ir dabar aptarėme įvairias reformas ir negalima visko sumauti ant vieno kurpalio. Bandama rasti tinkamiausią metodą, bet tai neduos naudos, jeigu įgyvenimas nebus tinkamas. Todėl aš manau, kad įgyvendinimą reikia supaprastinti, pasirūpinti, kad būtų skaidrumo, nes kitaip nebus įmanoma suvaldyti mūsų biudžeto problemų. Todėl norėčiau paraginti komisiją suformuluoti pasiūlymą, kuris leistų surinkti gerosios praktikos pavyzdžius ir galėtume veikti tik krizę dinamiškai. Europos semestras reiškia makronominį koordinavimą. Tai yra svarbus žingsnis, kuris be kito reiškia, kad bus laikomasi tam tikrų vertybių. Ir manau, kad ir parlamentui reikia suteikti galimybę suvaidinti jam derantį vaidmenį. Nes labai svarbu visą tai vertinti ir iš nepriklausomos perspektyvos. Dėkoju poniai Galpeč ir dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų raundų. Pone Slavinska, prašau pani przewodnicząca! Od kilkunastu miesięcy mamy. Ačiū pirmininkė. Jau keliolika mėnesių diskutuojame apie ES ekonominę ateitį. Priemonės, kurias pasiūlė Europos komisija, yra įgyvendinamos, tačiau paaiškėjo, kad jos yra nepakankamos. Ir manau, kad tą patį būtų galima pasakyti ir apie Europos semestrą. Norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl to, kas čia yra sakoma. Yra sakoma, kad kai kurie Europos parlamento nariai dalyvauja diskusijose, kai kurie yra paliekami už jos ribų. Taip pat Manau, kad um, atskirimas eurozonos ir ne eurozonos šalių dar labiau padidins susiskaidimą. Reikia prisiminti, kad ateityje tos valstybės narės taip pat e, priims eurą ir jos taip pat gali prisidėti prie e, Europos um, ekonomikos. Reikia daugiau nuoseklumo ir daugiau konvergencijos. Su krize susidurėme visi, o Europos parlamentas atstovauja visiems ES piliečiams mūsų bendros valiutos būklė yra svarbi mums visiems. Ačiū. Dabar ponia Jekonsari, vieną minutę. Pirmininkė, šis Europos semestras yra labai svarbi priemonė tarp kitų, kurios yra skirtos Europos ekonomikai sustiprinti ir norint prognozuoti, kas vyks toliau. Vienintelis neigiamas dalykas yra tas, kad Europos parlamentas gali remtis tik internetu. Europos komisija ir taryba jau sakė, kad yra skubama, yra tam tikrų logistikos problemų. Tačiau Jeigu mes jau važiuojame tuo traukiniu, norėdami pasiekti bendro tikslo, turime važiuoti tinkama kryptimi. Greitis čia nėra jau toks svarbus. Kai mes pasirenkame reikiamą kryptį, jeigu įvyksta kažkas nenumatyto, kaip mums pakeisti tą kryptį, kad nenuvažiuotume ne ten, kur reikia. Pone Figereiro, vieną minutę, prašau laikytis jums skirto laiko, nes jau vėluojame. Ačiū pirmininkė. Tarybos atstovas kalbėjo apie Europos semestro privalumus. Tačiau girdime, kad vyksta nedemokratinis procesas, kuriuo yra kišamas į valstybių narių biudžetus reikėtų suprasti, kas pastatyta ant korto šiame procese. Iš tikrųjų, reikėtų kalbėti apie e, galių valdžios centralizavimą. Turiu pasakyti, kad mes Portugalijoje e, daugybė, jau daugybę metų nematėme tokių m, išpolių prieš socialinės darbuotojų teisės. M, e, mažėja gyventojų perkamoji gale, e, mažinamos socialinės išmokos, ilginamos darbo valandos, niekaip už tai neatsilyginant. Dėl to, dėl visų šių veiksnių, tūkstančiais pradės užsidarinėti mažos ir vidutinės įmonės, tai yra tiesiog skandalas. Ačiū, poniai Figereido. Dabar pono Švab. Dėkui, ponė pirmininkė, komisijos atstovė, tarybos atstovė. Jeigu mes norime įgyvendinti strategiją 2020, tai e, tik yra kitas formas, kuriame apie tai turėtume kalbėti. O čia mes kalbame grinai apie techninę organizaciją. Ir, ponė Dominik, jums šiandieną nėra lengva, tačiau jūs labai teisingai pasakėte, kad Europos semestre yra numatytos priemonės, kurias padės veikti krizę. Sutinku su jumis ir iš tikrųjų turėtume ieškoti bendrų sprendimų krizai veikti. Taigi noriu paklausti, ar tikrai manote, kad makroekonominis dialogas iš tikrųjų egzistuoja valstybių narių lygių. Abejoju tuo, e, vyriausybės daro programas tam, kad jos būtų vėl išrinkamos, čia joms nieko neprikišiu. Tačiau, kai kalbame apie makroekonominį dialogą dėl ilgalaikio poveikio e, ūkiai, tai to, tas dalykas dar neegzistuoja, vyriausybės dar turi tai išmokti. Antra, norėčiau paklausti, ar reikalingas didesnis europinis biudžetas tam, kad galima būtų šiek tiek išlyginti nacionalinius biudžetus. Ir antra, ar sutinkate, kad reikalinga bendra rinkos priežiūra tam ir valdymas tam, kad turėtume mažiau direktyvų ir daugiau reglamentų? šios dienos diskusija e, apibendrina tuos dalykus, kurie vyksta šiuo metu. Taip pat joje įvardinamos tos lygos, jų simptomai, kuriuos stebime valstybėse narėse. Sutinku su kolega Gal. Dėl to, kad šis Europos semestras yra ekonominė priemonė, uh, E, kuri be kita ko ragina valstybės narės prisimti savo atsakomybę. Tačiau komisija nesuteikia įtikinančios informacijos apie šį semestrą. Ir tiesą sakant, tai būtų komisijos užduotis nešti daugiau aiškumo tam, kad ir pačios valstybės narės galėtų būti prižiūrimos. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta pradžioje. Tai yra, kad kol kas neturime jokių garantijų, nežinome, ar šis Europos semestras yra atsakas visus mūsų klausimus. Todėl komisija turėtų parengti labai išsamo dokumentą ir atitinkamai informuoti ir parlamentą. Dėkui, ponė Matės. Pone Matijas. Ačiū pirmininkė. Girdėjome, kaip tarybos atstovai sakė, kad dėl techninių priežasčių tenka aukoti demokratiją Europos semestro kontekste. Aš manau, kad čia kyla politinis klausimas ir norėčiau paklausti, ar įmanoma imtis politinė, politinės iniciatyvos be demokratijos. Nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentai turi tarti savo žodį biudžeto klausimais. Jeigu mes kalbėtume tik apie techninius dalykus, kaip buvo sakoma, tai būtų tiesiog techninis kintamasis, tačiau žvelgiant į Italiją, Vengriją ir Ispaniją, jos dabar stovi laukimo sąraše ir su jomis yra elgiamasi skirtingai. Vokietija galbūt gali reikšti. Vokietija gali reikšti savo nuomonę apie Portugaliją, tačiau Portugalija negali reikšti savo nuomonės apie Vokietiją. Pirmininkė, reikėtų atkreipti į tai dėmesį. Manau, kad demokratijos klausimo neišspręsime, pasakė, kad su dokumentais galima e, susipažinti internete. Čia reikėtų kalbėti apie demokratinę atskirtį. Ačiū poniai Matijas. E, manau, kad baigsime dabar spontaniškų pasisakymų raundą ir suteiksiu žodį komisijos nariui dalį. Voilà, je vous donne la parole en réponse à ces nombreuses interpellations. Paprašysiu Jūsų atsakyti į vairiausius klausimus ir sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Norėčiau padėkoti visiems už indėlį į šią diskusiją. Vienas svarbiausių pakeitimų, kuris atsiranda su Europos semestru, yra tas faktas, kad Europinių lygių dabar koordinuojama fiskalinė, struktūrinė politika ir tai yra daroma prieš priimant nacionalinius sprendimus. Iki šių metų nacionalinė politika ir biudžetai buvo vertinami europiniu lygiu, tačiau tik po to, kai jau priimtas nacionalinis sprendimas. Taigi, matome, kad akivaizdžiai tai yra didelis pasikeitimas, tai minėjo daugas, taip pat daug kas sakė, kad tai yra susijęs su didesnė demokratinė atsakomybė Europinėm institucijom. Taip iš ties, tai reikalauja, kad aktyviau institucijos dalyvautų nacionalinėse diskusijose. Turime rasti būdą, kaip tai padaryti. Kol kas komisija, galima sakyti, vengia kelti tam tikrus klausimus dėl nacionalinės politikos. Europos semestras ir šešių teisės aktų paketas bus ypatingai svarbus užtikrinant augimą ir užimtumą Europoje ateinančiais metais. Tai taip pat padės išvengti tam tikrų uh, disbalansų, kurie privedė prie dabartinės krizės. Tačiau taip jūs esate teisūs. Europos semestras nėra krizių valdymo priemonė. Jis turi padėti siekti rezultatų stabilumo srityje, augimo srityje, tačiau tai bus daroma per kelis metus. Būtent todėl mes prieš kelias savaitės pristatėme gairės stabilumui ir augimui ir ten yra numatytos tam tikros taisyklės, kurios rytoj bus aptartos ir vadovų tarybos. Turime susitarti taip pat dėl Graikijos tam tikrų sprendimų, dėl bankų, taip pat kaip e, priimti tam tikrus tinkamus finansinius sprendimus. Ilgalaikėje perspektyvoje turėsime priimti priemonės dėl augimo, dėl ekonominės valdysenos stiprinimo. Europos semestras e, rodo, kad jau dabar darome nemažai pažangos, mes realiai atsižvelgiam į ekonomikos nuostatas ir kuriam ekonominę tikrą ekonominę sąjungą. Pabrėšiu dar štai ką. Europos semestro atsiradimas yra tikrai svarbus žingsnis pirmin. Šis parlamentas jau prisidėjo prie Europos semestro veiksmingumo, užtikrinimo, legitimumo, didinimo. Manau, kad jūs prisidėsite ir ateityje, jūsų vaidmuo ateityje, taip pat ir nacionalinių parlamentų vaidmuo ateitie bus labai svarbus, nes tai užtikrins demokratinį dalyvavimą formuojant politiką. Dabar tiesiog turime visi kartu tai įgyvendinti praktikoje. Dėkoju, ponas Dominik tarybos vardu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, už jų pateiktą nuomonę apie Europos semestrą. Ir pastebėjau, jog vienas bendras bruožas jūsų pasisakymuose buvo dėl demokratinio proceso elemento. Tai yra, kasgi turėtų procese priminėti sprendimus. Aš pats dažnai dalyvavau įvairiose sustikimuose nacionaliniuose parlamentuose, taip pat ir Lenkijos, mano šalies parlamente. Galiu pasakyti, kad tose diskusijose aptariami tie patys dalykai. Ir irgi nuolat yra pabrėžiama, kad būtent nacionaliniai parlamentai turėtų turėti tą lemiamą balsą, e, nuspręsti, kas vyksta jų šalise ir kas yra naudinga jų gyventojams. Europos semestras taip pat tam ir yra sukurtas. Kaip sakė komisaras, Pirmą kartą Europos parlamentas dalyvavo visame sprendimo prieimimo procese. Europos parlamentas žino, kokios yra pozicijos dėl ekonomikos valstybėse narėse. Taip pat žinome, kokie yra ES prioritetai. Taip pat žinome ir nacionalinių vyriausybių pozicijas. Taigi, Europos parlamentas gali naudoti savo autonomiją ir gali atsiprašau, nacionaliniai parlamentai gali nuspręsti, kiek tam tikros priemonės bus įgyvendinamos. Nes būtent nacionaliniai parlamentai tvirtina nacionalinius biudžetus, o biudžetai yra pagrindinės ekonomikos priemonės. Taigi negaliu pritarti pareiškimams, kad procese trūksta demokratijos. Ne. Juk institucijos būtent ir yra tos demokratinės institucijos, kurios dalyvauja procese ir kurios priima sprendimus. Na, dabar sunku sakyti, ar Europos semestras yra didelė sėkmė ar mažesnė sėkmė, juk vienai par kitai procesas dar nebaigtas. Ir mes tikrai nežinome, kaip nacionaliniai parlamentai į savo nacionalinius biudžetus perkels europinės rekomendacijas. Europos semestras buvo sukurtas siekiant į procesą įtraukti nacionalinius parlamentus, taip pat parodyti nacionaliniams sprendimų prieimimo institucijoms tam tikras grėsmės, kurios gali kilti konkrečiom šalim. Mes norime, norėjome mažinti makroekonominį disbalansą tarp valstybių narių. Kaip jau sakė komisaras, Taip, buvo toks laikotarpis, kai kontrolė buvo tik tai antraeilį funkciją ir komisija ir taryba savo nuomonę galėjo pareikšti tik po to, kai valstybės narės jau priėmusios nacionalinius sprendimus. Taigi tai buvo tik tai na, pozicijos išreiškimas, tačiau iš esmės jisai nelabai ką galėjo pakeisti. Dabargi procesas keičiasi ir galutinį sprendimą priims labiausiai demokratiškos institucijos, tai yra nacionaliniai parlamentai. Ir jie tikrai geriausiai žinos, ką ir kaip reikia daryti. Taigi Europos semestro struktūra, sandara yra tinkama, yra teisinga ir tikrai negalima šios priemonės kaltinti demokratijos trūkumu. Tačiau kaip tai realiai bus įgyvendinta praktikoje, mes pamatysime vėliau. Ačiū. Periname prie kito klausimo. Rivelinį pranešimas dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo.